Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη... Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Tai komisijos vicepirmininko pavaduotojas, užsienio reikalų įgaliotinės ir saugumo politikos atstovės pareiškimas dėl situacijos Sirijoje. komisijos pirmigo pavaduotojas įgaliojimu norėčiau suteikti žodį poniai uh, e, Vili Surfdar. Ačiū, ponia pirminkė, gerami parlamento nariai. Ačiū už galimybę pristatyti Jums ES poziciją ir veiksmus e, Sirijos atžvilgių vyriausiosios įgaliotinės Ašton vardu. ES smerkia visiškai nepriimtiną smurto eskalavimą Sirijoje. Atėjo laikas kalbėti vienu balsu ir pareikalauti užbaigti kraujo praleimą ir siekti demokratiškos ateikos, ateities Sirijoje. ES vadovauja E, raginimo semtis veiksmų jungtinių tautų rankomis. Mes esame visi nusivylę, kaip ir jūs. Jungtinių tautų saugumo taryboje nesėkmingų bandymų patvirtinti rezoliuciją dėl Rusijos ir Kinijos veto. Praėjusį šeštadienį po balsavimo vyriausiai galiotinai dar kartą pabrėžė, kad ES ir toliau e, rems visas Arabų lygos pastangas ir paragino visas e, saugumo tarybos narės prisimti savo atsakomybę. Sirijos krize yra ir išliks ES darbo tarkės viršūnėje. Užsienio reikalų ministrai e, šį klausimą vėl aptars vasario 27 dieną. Ir ES viso konflikto metu rėmė Sirijos žmonės, o vyriausiai galiotinė ir toliau didina spaudimą Sirijos valdžiai įvairiais lygmenimis. Dabar skubiai reikia e, nutraukti režimo represijas ir smurto eskalavimą. Pagal Arabų lygos planus taip pat labai svarbu, kad režimas paleistų politinius kalinius, patrauktų e, kareivius, tankus ir ginkluotę iš miestų ir leistų stebėtojus, o žiniasklaida galėtų laisvai e, pranešinėti žinias iš Sirijos. Šiuo tikslu ES bendradarbiauja intensyviai su Arabų valstybių lyga ir kitais e, asmenimis, ieškodami taikaus sprendimo. Vyriausiai įgaliotinė pabrėžia svarbų regiono įtraukimo ir e, Arabų lygos vadovų vaidmenį. Diplomatiniame fronte Catherine Ashton kalbėjęs su uh, jungtinių tautų atstovais, siekdama paremti e, visus veiksmus, kurios atlieka uh, Arabų lyga, kad būtų užbaigta krizė. Ji taip pat kalbėjusi su generaliniu skirtoriumi Benkimūnu, Turkijos uh, užsienio reikalų ministru ir kitais lyderiais šiuo pačiu tikslu. ES sveikina Arabų lygos pastangas padidinti tarptautinį spaudimą Sirijos režimui. Ir uh, Arabų lygos veiksmai yra labai svarbus. Dėl smurto eskalavimo prieš gyventojus Arabų lyga nusprendė nutraukti savo stebėjimo misiją vasario 12 dieną. E, ir jungtinių tautų e, taryba paskelbė rezoliuciją, kad bus panaudotos taikos palaikymo paėgos, kad būtų įtvirtinos paliaubos. Taip pat patvirtintos e, Arabų lygos e, sankcijos ir vasario 24 dieną įvyks sustikimas e, Tunise. Tuniso sustikimas bus savalaikė proga sukurti tarptautinį konsensusą dėl serijos ir pateikti E, skumbius pasiūlymus, kad būtų nutraukti žudimai ir būtų siekiama rasti taikingą sprendimą. Be abejonės ES ir vyriausiai galiotinė aktyviai dalyvaus e, šiuose darbuose. Vyriausiai galiotinė taip pat pasiūlė ES ekspertizę sankcijų srityje ir pabrėžė, jog būtina koordinuoti e, dialogą su opozicijos grupėmis. Junktinių tautų darbas taip pat turi tęstis. Mes ir toliau siekėme partnerių paramos, kad saugumo taryba galėtų grįžti prie šio klausimo savo laiku ir e, sutartų dėl griežtos rezoliucijos Sirijos atžvilgių. Vyriausiai galiotinė apie tai dirba, dėl to dirba su partneriais e, saugumo taryboje Ir e, nauja žinia Rusijai ir Kinijai yra aiškia. Jie neturėtų e, atstovauti neteisingą pusę. Tarptautinė bendruomenė turi atsakomybę e, nutraukti režimo, sustabdyti režimo žudimo mašiną. Praėjusį pirmadienį per diskusiją Junktinėse Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje didžiulė dauguma Junktinių tautų valstybių narių pasmerkė plačiai paplitusi smurtą. E, vyriausiai galiotinė žmogaus teisėms sakė, kad režimas nevykdo savo įsipareigojimų ginti savo gyventojus ir vykdo nusikaltimus prieš žmoniją. Žmogaus teisų taryba ateinančioje sesijoje tur, taip pat turėtų imtis atitinkamų veiksmų Sirijos atžvilgių. ES yra pasirengusi pateikti par, paramą, kad lengvintų Sirijos gyventojų gyvenimą ir mes rengiame netidėliotiną planą humanitarinės pagalbos srityje. Nors dvišalis bendradavimas su Sirijos režimu yra sustabdytas, komisija ir išorės veiksmų tarnyba ir toliau remia projektus, kurie padeda nevyriausybinėms organizacijoms organizacijams, e, plėtinės visuomenės organizacijams ir žmogaus teisų gyniai Palestinos pabėgėliams. Situacija Sirijoje reikalauja, kad ES ir toliau pasireikštų per varsiminarių misijas, ES delegaciją, ko prašo Sirijos opozicija. Ne tik stebėti ir pranešinėti apie tai, kokia yra situacija, bet taip pat e, teikti, siūsti signalus, kad režimas negali nebaudžiamai represuoti gyventojų ir Sirijos žmonės ne, neliks vienišiai. Artimas bendradarbiavimas tarp ES misijų Damaske vyksta na, nuolatos atitinkamai pagal uh, planą. Panašių veiksmų įmamasi ir kaimininių šalių atžvilgių. Ir pagaliau ES ir toliau e, bendrauja su Sirijos opozicijos grupėmis, būtina jos raginti stiprinti jų tarpusavę bendradavimą ir kurti bendrą viziją ateičiai, siekiant ir e, įtikinti gyventojus, kad jų reikalas yra vertingas ir užtikrinti taikingą perėjimą, valdžios perėjimą Sirijoje. Vyriausiai galiotinė pasiūlė ES paramą Arabų lygai siekiant e, suvienyti Sirijos opozicijos grupės. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, gerbėjami parlamento nariai, už Jūsų parmą per pastaruosius kelias mėnesius. Europos parlamento pareiškimas ir patvirtos rezoliucijos padėjo ES kurti savo politiką Sirijos atžvilgių. Svarbu išlaikyti spaudimą Sirijos režimui Ir Europos parlamentas čia turi svarbu vaidmenį, užtikrinant, kad Sirijos žmonės neliktų vieniši toje kovoje. Vyriausiai įgaliotinė yra e, e, pasiryžusi tęsti su jumis bendras pastangas, remiant Arabų lygą ir siekiant sustabdyti smurtą. E, Sirija bus svarbus klausimas, jos sutikime Vašingtone šios savaitės pabaigoje. Dabar suteiksiu žodį Softal, o po to Salafra. Dabar žodis Salafranka. Gerbiamas ministrė, e, komisarė, gerbiami kolegos. Krizėje Sirijoje vyksta e, iš esmės karas su e, Saudo Arabija, su Iranu. Jisai išryškėjo įvairiomis plotmėmis. Taip pat matome domino efekto pasiekmes po arabų pavasario įvykių ir be to Kinija ir Rusija taip pat bando daryti savo įtaką. Vyriausiai įgaliotinė raginama m, mm, užtikrinti humanitarinę pagalbą, taip pat stiprinti sankcijas kitam, kitoje ministrų taryboje yra siūloma paremti ir Arabų lygos veiksmus. Taip pat reikėtų derinti valstybių narių diplomatų atstovybių veiksmus. Tačiau vis dėlto tai nesumažino Sirijos gyventojų kančių. Prancūzijos užsienio reikalų ministras teisingai savo susitikime su užsienio reikalų politikos komiteto atstovais paminėjo, kad Rusijos ir Kinijos laikysena yra nepriimtina balsavimo jungtinių tautų saugumo taryboje metu. Žinoma, reikia didinti spaudimą Rusijai ir Kinijai. Yra dvi tokios progos. Kinijos viceministro pirmininko vizitas į Junktinės Amerikos valstijas yra gera proga ir taip pat Junktinių Amerikos valstijų vyriausių politikų e, vizitai Kinijoje. Labai svarbu užtikrinti ir to reikalavimo humanitarnio koridoriaus veikimą. Visą tai susiję su tuo, kas pasakyta prieš keletą dienų. Arabų lygos ministrai prašo mūsų pagalbos ir nežinia, kiek mes dar lauksime nieko neveikdami, matydami šitos smurto protrukius Sirijoje, kadangi viena po, kita, po kitos iniciatyvos nepasiteisina, o gyventoje yra ir toliau engiami. Gerbiami e, kolegos, komisarė vyriausias įgaliotinį. Norėjau Jums suformuoti tuos klausimus. Dėkuoju kolegai Salafranka, o dabar Veronik de Kaiser. Gerbiamas pirmininkė, parlamentas jau priima ketvirtą rezoliuciją e, susijusią su Sirija. Šių rezoliucijų tonas vis griežtėja. Ir galima tikėtis, kad jomis parodoma, jog nepamirštamas ma, Sirijos visuomenė. Tačiau šios rezoliucijos neišsprendžia esminių klausimų. Jos neatsako į klausimą, kokios strategijos pageidaujama - karinė intervencija būtų pats blogiausias variantas. Tačiau šiandien ryte pamatėme, kad reži, kaip režimo opozicija informavo su ašormis akimis apie naujus e, smurto atvejus, kankinimus ir prašė pagalbos. Žinoma, mes parengėme rezoliuciją ir iš esmės nieko daugiau negalime padaryti tiesiogiai, tačiau vis dėlto turėtume sukurti kažką, kas padėtų žmonėms patenkinti jų viltis. Taigi reikia imtis veiksmų. Dėl Asado. Kai kurie iš mūsų manė, kad galėsime padaryti įtaką režimui. Kai kas susitiko netgi su Asadu. Mes buvome nuvykę į Siriją. Jisai mums pasakojo, kad jo šalis turi modernizuotis, keistis, turi kurtis naujos partijos, nauja partinė sistema ir taip toliau. Mes uh, tikėjome jo pasakojimais. O dabar aš net nenoriu, kad būtų jisai kaip nors būtų nulinčiuotas, taip kaip e, Huseinas e, Kadafi ar panašiai. Norėčiau tiesiog pasakyti Sirijos tautai, kad mes kažką darome, kad mes imamės konkrečių priemonių. Yes, um, yes. Ponas Verhofstadtas, ačiū. Vakar Kathy Ashton atsiuntė man laišką, kad į ES sąjungos vardu kontaktinėje grupėje vasario 24 dieną dirbs Tunise, tai gerai, tačiau tiesą sakant, kokia yra strategija, kokią mes strategiją ginsime. Turiu pasakyti Jums, ministrė, aš to neišgirdau. Jūs pateikėte Arabų lygos strategiją ir prašymus, tačiau kokia yra ES strategija? Kokia yra strategija Sirijos atžvilgių? Mes esame šios krizės centre. Yra problemų prie Homso. Tai buvo antroji Srebrenica. Yra, vyksta karas. Nekali sakykime, kad mes negalime jo sustabdyti. Karas vyksta. Ir Šiandien noriu iš jūsų išgirsti, kokia yra strategija. Nepakanka sakyti, mes būsime tenai 24 dieną, būsime Tunise, bet ką mes ten sakysime, kokia yra pozicija. Svarbiausiais klausimais, ar mes esame už tai, kad būtų vykdoma humanitarinė intervencija, kad būtų kuriamos saugios zonos, neskraidimo zonos prie sienos su Turkija, E, saugus koridoriai, ar mes už tai, ar ne. Mes manome, kad tai yra visiškai būtina, nes šiuo metu Sirijoje vyksta genocidas. Ir jeigu mes jo nesustabdysime kartu su tarptautinė bendruomenė, ji, jis tęsis. Antras dalykas. Ar teiksime opozicijai materialinę ir techninę pagalbą ir Sirijos armijai? Ar tą darysime? Tai yra klausimas. Manau, kad turime tai daryti. Nors e, kažkurio momentu bus reikalingi ir ginklai. Galbūt ne patys, gal su kolegomis iš Arabų lygos, bet turime tai daryti. Koks yra atsakymas? Ar teiksime materialinę pagalbą, taip ar ne? Jiems jos reikia e, desperatiškai. Trečias klausimas. Kokios yra, koks yra sankcijų režimas? Iš pat pradžių žinome, kad sąrašas buvo per mažas. Iš pradžių žinojame, kad bent 200 šeimų e, iš Bašaro Al-Asado režimo pusės turi būti įtraukiai į sąrašą. Iš pradžių buvo 20, po to 30, 40 individai, ne šeimos. Taigi, ar dabar pagaliau parengsime sankcijų režimą 200 šeimų? Ir ketvirtas klausimas, kurį minėjo Salafranka. Ką darysime su Rusija ir Kinija? Galbūt turime galimybę apie tai pasakyti kažką. Buvo misija nusista į Kiniją ir Kinijai siūlome laisvos rinkos ekonomikos statutą tuo metu, kai jie atsisako prisimti savo atsakomybę saugumo taryboje. Ar, tai, ar laikas tai daryti? Nemanau. Turime palaukti, kol jie pasakys taip intervencijai Sirijoje, kuri yra visiškai būtina. Noriu išgirsti iš jūsų, kokia yra ES pozicija ir nesakykite mums, ką, ką tik pasakėte. Mes surenksime sustikimą su užsienio reikalų ministru 27 dieną. Tai bus 3 dienos po 24 dienos. Man atrodo, jūs turėtumėte tą susitikimą renkti prieš ponę Ašton ten vykstant. Man atrodo, kad čia darote tokią pačią klaidą kaip ir kitais atvejais, kaip Libijoje ir kitur. Blue... Pone Verhofštatai, jums e, ponas Deva pakėlė mėlyną kortelę. Ar primate klausimą? Pone Deva, prašom. Prašom įsijungti mikrofoną. Pane pirminkė, ar mūsų draugas sutiks, kad 2006 metais Junktinėse tautose mes pradėjome šį procesą atsakomybę ginti. Dabar tų žodžių negirdžiu, atsakomybę ginti. Tokių žodžių iš tarybos negirdžiu. Mes turime atsakomybę ginti žmonės su jungtinių tautų priemonėmis ar mano draugas sutars, kad būtent tokiu keliu, sutiks, kad turime tokiu keliu eiti, panaudoti šią koncepciją jungtinėse tautose. Šią koncepciją naudojo Tonis Bleras ir kiti, Seraleonė ir kitur. Ir į Siriją reikia vykti, Sirijoje reikia taikyti jungtinių tautų mechanizmą ir ginti žmonės. galime, aišku, paklausti tarybos, tačiau problema yra ta, kad nors ir nėra taryboje, saugumo taryboje sutarimo, mes turime sutarimą kontaktinėje grupėje, galbūt galima būtų pasiekti kontaktinėje grupėje sutarimą, kas pakeistų Kinijos ir Rusijos poziciją. Jeigu jie matytų, kad kontaktinė grupė nori eiti pirmin ir ginti Sirijos žmonės, tuomet tai padarytų didesnį spaudimą negu bet kokia diskusija saugumo taryboje. Tačiau turime pademonstruoti, kad mes pasiryžę ginti žmonės ir norime įsikišti, jeigu tai yra būtina. Ačiū. Dabar žodis poniai Flotr. Merci, madame la présidente. Je crois effectivement qu'il s'agit plus. Dėkoju, ponė pirmininkė. yra kalbama apie represijas, apie priespaudą. Iš tiesų, tai, kas, ką vykdo e, Alasado režimas prieš savo tautą, tai yra baisus dalykas. Ten tokie kankinimų centrai, kuriuose nukankinami žmonės. Aš net nenoriu dabar minėti skaičių, bet yra šimtai žmonių, kurie yra dingę be žinios, jie yra kalėjimuose arba jie yra žuvę. E, taigi, kai, kai pasižiūri tą situaciją, tai yra tikrai nusikaltimas prieš žmoniją. Kaip jau minėjo ponė Dekaiser, reikėtų, kad už tai atsakingi būtų teisiami. E, tarptautinėme tribunole. Ir aišku, aš norėčiau susižavėti tos pilietinės visuomenės Sirijoje drąsa, nes nepaisant viso to, kas vyksta, nepaisant tos priespaudos, vis tiek yra keičiamas informacija nepaisant e, priespaudos taikomos prieš demonstrantus, e, žmonės rūpinasi vieni kitais, e, netgi privačius kambarius naudoja, kad padedami vieni kitiems. Taigi mes turime padėti tiem žmonėm, kurie, kuriem yra iškilusi grėsmė. Mes turime pagalvoti, kaip mes galėtume apsaugoti tuos žmonės, galbūt pasi, pasinaudodami informacijos, e, ne, neformaliais kanalais, kaip mes galėtume e, su, suteikti jiems apsaugą, kaip mes galėtume apsaugoti tuos žmonės, kurie e, rizikuodami savo gyvybę bando padėti kitiems. Man atrodo, mums e, reikia imtis konkrečių veiksmų, mes jų, tų ir, e, e, jų reikalaujame. Manau, kad reikėtų, reikėtų stiprinti sankcijas, bet taip pat reikėtų padaryti viską, kad tos sankcijos būtų įgyvendinamos. Europos komisija ir taryba turėtų iškelti klausimą, kaip laivas pilnas ginklų iš Kipro uosto išplaukęs galėjo patekti į Siriją. Taigi kaip taip atsitiko, kad tas laivas tiekė ginklus Alasadui, kuriuos jisai paskui nukreipė prieš savo žmonės. Mes žinome, kad e, Arabų lyga turi skirtingus interesus. Mes, e, E, žinome, kad Arabų lygos pirmininkui situacija Sirijoje yra žinoma, tačiau nepaisant to, ES taip pat turėtų aiškiai apibrėžti savo strategiją. Yra labai gerai, kad vasaro 24 dieną jūs susitiksite, įvyks susitikimas Tunise, e, tačiau mes e, turime nenuvilti tautos kovojančios su, sav, su priespauda lūkesčių. Sirija yra grandinės dalis. E, ir mes turime žiūrėti, kaip, kas vyks kitose tos grandinės grandise. Todėl turime padėti Sirijos gyventojams. Turime pabrėžti, kad tai, kas kasdieną vyksta Sirijoje, yra gėda demokratijai ir e, žmoniškumui. Manau, kad mūsų pastangos turėtų būti nukreiptos prieš tą priespaudą. Labai gerai, kad vasario 24 dieną įvyksta sustikimas, tačiau manau, kad mes savo veiksmus turime nukreipti prieš. E, tuos, kurie palaiko Siriją. Mes turėtume daryti spaudimą e, toms valstybėms, jas izoliuoti. Pone Flotra, dėkoju, jūs jau viršijote savo laiką kalbėjimo vieną minutę. Taip, bet mums reikia politinio dialogo. Politinio dialogo su. E, nacionalinę tarybą, kad galėtume palaikyti Siriją. Toliau ponas Tanokas, KR frakcijos vardu. Pone pirmininkė, Homso apšaudimas yra baisus ir turi būti pasmerktas vienpusiškai visos tarptautinės bendruomenės. Kinijos ir Rusijos sprendimas vetuoti rezoliuciją smerkiančią šios nusikaltimus yra gėdingas. Sirijos režimas turi vieningai tarptautinės bendruomenės būti pareikalautas ištra, išvesti kariškius, įleisti žmogaus teisų agentūras ir parengti demokratiškus rinkimus. Turkijos pasirežimas priimti pabėgėlius yra girtinas. Arabų lyga stengiasi užbaigti smurtą ir tai yra girtina. Sirija privalo garantuoti protestuotojų saugumą ir taikyti, leisti visas žmogaus teisės be jokių apribojimų. Sadas atsak, yra atsakingas už visus nusikalstamus veiksmus iš armijos pusės, iš e, sunitų e, būrių ir kitų. Jis turi būti pripažintas kaip diktatorius ir turi pasitraukti nacionalinių interesų vardu. Vakar ponas Ferhofštatas uh, paskelbė, kad e, Sirijos laisvoji armija turėtų būti imtis veiksmų. Mes nežinome, kas jie yra ir tai gali sukelti tarpininkų karą su Iranu ir su kitais. O Saudi Katare ir kiti, kitos mažomos, kurdai ir kiti gali įsitraukti į pilietinį karą ir tai gali turėti baisių pasakmų sunį musulmono atžvilgiu mes ir mano, mano frakcija remiame už tai, kad būtų e, sukurta neskraidimo zona, saugi zona pabėgėliams prie Turkijos sienos. Tačiau šiuo metu tai nemanoma pasiekti. Bet, e, bet kokios e, sankcijos, ekonominės sankcijos turi būti taikomos Damasko atžvilgiu. Ačiū, ponė Tanokai. Toliau Vilim Maeris, GUE NGL frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Vyriausias įgaliotinės įgaliotojau, mes iš tikrųjų taip pat pasisakome prieš karinę intervenciją, kuri buvo pritaikyta nuverčiant Kadafį. Aš manyčiau, kad ir Dabar galima kalbėti apie nusikaltimus, tačiau negalima ka, prieš karinę diktatūrą e, prieš pastatyti karinių priemonių. Todėl mums atrodo, kad reikėtų nusistebėti ministro pasisakymu. Žinoma, Asado režimui reikia prieš pasakyti kokias priemonės, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie patį tinkamiausią atsakymą. Visi žinome, kokia padėtis prie sienų. EFT, parakalo. Belda, EFD. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pilietinio karo pavojus vis didėja. Krikščionių mažuma sako, kad jie jaučiasi visiškai nesaugiai. E religiniai konfliktai gali kilti artimiausių metų. Todėl reikėtų pagalvoti, ką gali pasiūlyti ES šioje sudėtingoje situacijoje. Todėl norėtume paklausti vyriausiosios įgaliotinės atstovo, ar opozicija yra pasirengusi ką nors prieš pastatyti diktatūrai, ar yra E, ne per daug susiskaidimo tarp politinės opozicijos atstovų. Manyčiau, kad situacija yra labai pavojinga ir negalime atmesti galimybės, kad ten vyks, prasidės labai nuožmus konfliktai. Labai svarbu, kad Sirija sėstųsi prie darybų stalo, kitaip šalis nusiris visišką, į visišką. Toliau ponas Obermeier, Aš manau, ponė pirmininkė, kad galėsiu kalbėti taip pat minutę ilgiau, kaip ir visi prieš mane kalbėję e, kole, kolegos. Mes reikalaujame reformų, e, vis radikaliau jų reikalaujame ir tų reformų, kurio, kurių pradžia buvo demonstracijos, dabar mes jų reikalaujame veltui, nes matome, kad Sirijos revoliucija tampa tokiu ekstremistiniu judėjimu ir kuomet yra skatinama kilti į kovą prieš e, Alasado režimą, e, tai yra raginama kilti į kovą prieš į, e, prieš Asado režimą ekstremaliems islamistams. Taigi, jeigu ir toliau islamo fundamentalistai e, dalyvaus toje kovoje ir užims Sirijos valstybę, tai bus katastrofa e, liberalioms opozicijos jėgoms Sirijoje. Net ir karinė intervencija tuomet nebūtų blogiausia išeitis. E, mes turime skatinti dialogą su Asado režimu. Dėkoju, ponia Majer. Toliau kalbėtojai savo vardu, ponas Kasulydis, tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Saugumo taryba turėtų, saugumo taryba turėtų pas, pasmerkti Kinijos ir Rusijos veiksmus, nes e, dabar e, mes matome, kas vyksta Sirijoje, ką vykdo režimas ir e, kiek yra nekaltų žmonių aukų, tame tarpe vaikų ir, ir moterų. Kaip kaip ponas Lavrovas paaiškino, Putinas daro viskas, kad būtų išvengta civilinio karo. Rusija vėl bando e, padėti desperatiškai nusiteikusiems žmonėms ir ji savo veiksmais e, taip juda link to civilinio karo. E, Irano parama e, Asado režimui yra paaiškinama. Tokiu būdu būtų galima manipuliuoti tame regione. Tačiau Rusijos pozicija yra labai keista, todėl tikėkime, kad tai yra laikina pozicija, e, kad tai yra tik tai bandymas Putinui e, įtvirtinti savo kandidatūrą. Mes turime remti demokratiją, žmogaus teises ir padėti civiliams gyventojams. Mūsų pozicija turėtų būti tokia pati kaip ir visų arabo pavasarių šalių atžvilgių. Mes neturime e, konkrečios tva, darbo atvarkės, tačiau mes negalime likti abejingi, kuomet vyksta, vykdomi nusikaltimai prie žmogiškumą. Eur... Europos Sąjunga remia e, Arabų lygos veiksmus ir bendradarbiavimą ir mes e, džiaugiamės vyriausios galiotinės pareiškimu, kad reikia įvesti naujas sankcijas ir jos ketinimus su kitomis pusėmis renkti bendrus veiksmus, kad būtų užbaigtos tos netoleruotinos represijos. Joks režimas, kuris savo karinę galę atsuka prieš savo žmonės, neišgyveno, šis režimas taip pat neišgyvens. Dėkoju, ponė Kasulydis. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Anai Gomiš. Dėkoju, Europos parlamentas išreiškė savo solidarumą su Sirijos tauta, su Sirijos sukilėliais, kurie kovoja prieš nežmonišką Asado režimą. Ta, o tas režimas, kaip žinia, bombarduoja civilius gyventojus. Aišku, jungtinės tautos pasmerkė režimą, mes tai girdėjome, matome, kaip toliau Asadas e, taiko represijas prieš savo žmonės Taigi turėtume pasirūpinti, kad visi tie, kurie yra atsakingi už šitas žudynės, būtų baudžiami, kad jie būtų teisiami baudžiamajame tribunole, kad jie būtų iškelta byla dėl nusikaltimų prie žmoniją. Taip pat turime daryti viską, kad saugumo taryba pasiektų, kad būtų e, pasiraštos karo paliaubos dėl humanitarinių e, dėl humanitarnės situacijos, kad tokiu būdu būtų galima padėti teikti humanitarnę pagalbą. Europos Sąjunga ir kiti e, partneriai turėtų dėti pastangas, kad tam, kad būtų palaikytas e, e, palaikyta kova su režimu. Kinijos ir Rusijos veto yra moralinis bankrotas, aišku, tai gali būti tarsi e, žvelgiama kaip į, e, į išteisinimą Asadui, į galimybę vykdyti tolimesnės represijas. Į, suteik... Taigi už tai turėtų prisimti atsakomybę taip pat ir Rusija. Nes kitaip ekstremistai pateks į valdžią tame regione. E, nes Asadas ar taip ar taip sužlugs, jo režimas sužlugs, tačiau mes turime e, taikyti strateginės priemonės, kad užpildytume tą vakumą, kuris atsiras jam žlugus, kad ne kad ne, į valdžią neteitų tie ekstremistai. Mes turime e, daryti viską, kad įvyktų nacionalinis susitaikymas. Ačiū, Gomeš. Dabar sutikiu žodį šakė. Dviem minutėms. Labai svarbu yra pasmerkti kankinimus prie žmonės ir taikius gyventojus. Ir reikia rasti patį tinkamiausią sprendimą. ES reikalinga strategija. Tai, kas dabar yra uh, e, uh, e, siūloma, yra paprasti dalykai, tačiau uh, reikia sustabdyti ateities žudimus, reikia užtikrinti humanitarnę pagalbą ir siūsti e, visas reikalingas žmonėms išgyvenimo priemonės. Taigi mes turime stabdyti režimą. Ferhofsadas minėjo keletą prioritetų, o aš norėčiau paminėti keletą konkrečių žingsnių, kuriuos turėtų imtis ES savo e, ruoštų. Reikėtų uh, stengtis, kad, jungtinės, kad Rusija ir Kinija toliau nestabdytų jungtinių tautų embargo ir sankcijų politikos. Labai svarbu užtikrinti atskirą. Mm, užkirsti, užtikrinti ginklų tiekimą atskirai Sirijos opozicijai. Labai svarbu, kad kūro um, tiekiai, kurą tiekiančios mašinos galėtų patekti į teritoriją. Labai svarbu, kad tos embargo priemonės būtų įgyvendintos. Kitas dalykas vyksta informacinis karas prieš gyventojus. Žurnalistai yra ištremiami, jie rizikuoja savo gyvybę. Taip pat tas pats atsitinka su gydytojais, kuriems grėsia nužudimas. 7 tūkstančiai e, žuvusių žmonių, su e, žaistų žmonių, žmonių kalėjimuose yra pakankamas skaičius mums visiems. Visas pasaulis turėtų puikiai suprasti, kas liks ateities kartoms, jeigu jiems neužtikrinamos jokios demokratinės teisės ir laisvės. Bena Rabatų. Ačiū pirmininkė. Šita sudėtinga situacija Sirijoje, sudėtinga Sirijos visuomenės padėtis, kenčianti Asado režimą neturėtų likti nuo šalyje, mes neturime palikti e, savo likimo valiai šitų žmonių, kurie kenčia nuo, skurt, nuo smurto. Reikėtų pasmerkti Kinijos ir Rusijos vetą, veto jungtinėse tautose. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad žurnalistai galėtų laisvai judėti Sirijos teritorijoje, kad medicinos uh, įranga būtų tiekiama į teritoriją ir kad būtų užtikrinama bet kokia medicinė pagalba stovyklomis, stovykloms Sirijoje. Taip pat reikėtų pripažinti ir opozicijos teisę patenkinti visuomenės lūkesčius, o Asadas turi būti teisimas žmogaus teisų teisme. Ačiū labai. Dabar ponas Kaminskis, vieną minutę. Pone pirmininkė, šiandien girdėjome uh, raginimus užmėgsti dialogą su prezidentu Asadu. Man atrodo, kad prezidentas Asadas jau peržengė visas ribas, negali būti jokio dialogo nekaltųjų vaikų, kankinamųjų kalėjimuose kraujas reiškia, kad negalime kalbėti su Asadu. Aiškiai turime pasakyti. Čia, šioje vietoje, kuri yra e, demokratijos ir laisvės simbolis, turime pasakyti, kad Asadas turi pasitraukti, jis turi būti patrauktas e, atsakomybėn ir aiškiai turime pasakyti, kad Europos Sąjunga susiduria su didžiuliu iššūkiu, didžiuliu, didžiuliu klausimu. Ar mes esam diskusijų klubas, ar mes galime imtis veiksmų, kad apgintume vertybės, kuriamis pagrįsta ES. Ir dėl tos priežasties labai aiškiai turime pasakyti, kad mūsų reakcija pasaulinių atžvilgių, pasaulinių partnerių atžvilgių, Rusijos ir Kinijos atžvilgių turi būti signalas. Jeigu Rusija ir Kinija nori su mumis bendrabiauti, o mes norime bendradarbiauti su jais, tuomet jie, Kinija ir Rusija, turi gerbti vertybės, kurias gerbėme mes. Ačiū, ponia Kaminski. Toliau ponas e, Hadži Georgijų. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai daug parlamento narių klausia, ką gali padaryti ES. Tačiau e, turime klausti patys savęs. Jeigu būtume tarybos ar komisijos padėtyje, mes taip pat galvotume, ką daryti. ES nedaro, ką turėtų daryti, nes ji nesugeba uh, panaudoti bendros valios, bendros uh, užsienio politikos ir galios įgyvendinti tokią bendrą valią e, siekiant tarptautinės teisės pagarbos. Šiame konflikte su Sirija ES tiesiog remia didelės jėgas, o ne, turi, ne, ne, ne demonstruoja savo poziciją ir pajėgumus, kas turėtų atitikti teisinius reikalavimus. Jeigu pažiūrėsime, kas vyksta regione įvykus arabų pavasariui, tai darome išvadą, kad mums nepavyko padaryti to, ko reikia. Jeigu ES neturi savo patikimos uh, pozicijos, galimybės ginti savo teisę, tai jį nuolat sviruos tarp stebėtojo ir e, įsikišimo pozicijų. O abu šie dalykai yra žalingi Sirijai. Ačiū, pana, pana Hadži Georgijų, ponas Provera. Nematau pono Proveros salėje. Toliau ponas Brokas. Pone pirmininkė, Pone tarybos pirmininkė, gerbiamas komisarė, man atrodo, kad situacija yra aiškia, aš neturiu kartoti to, kaip režimas e, taiko represijas savo tautai. Ir kaip ta šeima, kuri dabar yra valdžioje, toliau valstybę traktuoja kaip savo privačią nuosavybę. Režimo remėjai turėtų pastebėti, kad Asadas neturi ateities. Manau, kad mes turime tą parodyti ir tai, e, tai yra esminis e, kelias, koksai yra taikomas panašiose situacijose. Taip pat negalime toleruoti to, kad Rusija Rusija toliau e, atstovauja savo interesams tame regione, o nedaro tai, kad pasitarnautų e, žmogiškumui. Man atrodo, kad ES turėtų bendradarbiauti su Arabų lyga šioje srityje. E, Arabų lyga pateikė ketvirtadienį rezoliuciją e, dėl šio klausimo ir manau, kad mes turime išreikšti palaikymą tam, tai rezoliucijai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir taip pat manau, kad labai svarbu būtų bendradarbiauti ne tik su Arabų lyga, bet ir su Turkija. Tai neturėtų būti vien tik vakarų e, užduotis. Mes turime bendradarbiauti su Arabų lyga ir Turkija ir, ir kartu siekti bendrų tikslų. Ponios ir ponai, e, mes turime patirties Egipte, Libijoje ir kitose šalise. Manau, kad yra labai svarbu, kad mes. E, testume dialogą su opozicija. Pone Gomes jau kalbėjo apie tai, kalbėdama apie e, mažumų teises. Mažumų e, teises yra pažeidžiamos, tačiau m, mes negalime taiksisi su tuo, kad persekiojami krikščionys dėl to, kad e, yra e, renkamasis islamistinis kelias, manau, kad mes turime išreikšti savo palaikymą mažumoms. E, mes turime daryti viską, kad ta šalis ne, ne, nepereitų į kitą ekstremalią poziciją. Taip pat turime rūpintis e, tuo, kas šalyje įvyks po Asado režimo žlugimo. Kai kurios mažumos dabar beje palaiko e, režimą dėl to, kad jos taip jaučiasi saugiau. Tačiau mes turime suteikti, parodyti, kad jos turės galimybės ir be režimo. Dėkoju. Dėkojame kolegai Brok. O dabar Said El Kadraui. Ačiū pirmininkė. Mes visi esame nusivylę, matydami, kaip yra naudojama įsipiknaudžiavimo veto teisė jungtinių tautų saugumo taryboje atrodo, kad situacija dar aštrėja ir atrodo, kad galime laukti dar didesnių dramatiškų įvykių. Tačiau kita vertus spaudimas uh, Asado režimui vis didėja. Arabų lyga ir Turkija rodo ypatingą dėmesį šiai situacijai, taip pat galvojama apie ekonominės sankcijas tačiau e, yra įvairiausių sričių, pagal kurias yra stiprinamas režimas. Todėl reikia didinti spaudimą, spaudimą pačiai Sirijai ir uh, Kinijai bei Rusijai, kurios neleidžia pasirašyti labai svarbu tarptautinį susitarimą. Taip pat būtų galima numatyti, sudaryti ir tą juodąjį įmonių sąrašą, kurios parduoda režimui ginklus. Šita e, šalis yra labai sudėtinga, įvairi, daugelybė ir mažumų, religinių mažumų požiūrių. Todėl reikėtų pagalvoti apie naujosios Sirijos e, kelią, perspektyvą, kelią, kuris e, užtikrins ir įvairių mažumų sambuvi labai svarbu mums ES įvykdyti ir mūsų humanitarinius įsipareigojimus. Reikėtų ir toliau plėtoti koridoriaus idėją ir bendradarbiauti su Arabų lyga ir Turkija. Dėkojame. Dabar žodis tavarės. Vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Sirija, kaip ir Irakas, yra labai sudėtinga etninė dėlionė. Asadas atrodo net nemano palikti savo posto ir naudoja smurto politiką prieš savo gyventojus. Arabų pavasario metu paaiškėjo, kad tai, kas turi žlugti, tikrai sužlugs. Todėl mes turime e, laikytis patikimos ir humaniškos strategijos federacinė kanclerė lankėsi praėjusią savaitę Kinijoje ir iš esmės net nekalbėjo apie e, Kinijos požiūrį į Siriją. Europos įmonės taip pat nepadeda Sirijai. Humanitarinė e, situacija yra labai bloga Sirijoje. O tai, kas vyksta Sirijoje, yra mūsų pačių, mūsų regiono daromų klaidų pasiekmė. Mes turime ištiesti pagalbos ranką, veikti atsakingai ir siūlyti konkrečius veiksmus. Tikojame Mariją Matizą. Ačiū pirmininkė. Šita rezoliucija, kuri yra pateikta, diskusijai numato kai kuriuos labai svarbius aspektus. Tačiau frakcijos, kurios pritarė šiai rezoliucijai, atsisakė pastraipos, kurioje buvo pasisakyta prieš karinę intervenciją. Mes nenorime, kad pasikartotų tai, kas atsitiko Libijoje, kad nebūtų taip pat sulaukta daugybės gyventojų aukų. Pilietinis karas Sirijoje galėtų reikšti pilietinį karą arba paskatinti pilietinį karą visame regione. Ir žinoma, gali kilti konfliktas su Iranu. Žinoma, kiekviena tauta turi teisę į demokratiją ir uh, apsisprendimą. Žinoma, artimieji rytai, stabilumas artimuose rytuose yra labai svarbus dalykas. Tačiau reikėtų prisiminti ir įvykius Irake. Vlošovič, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad kolega Provero man perduos savo neišnaudotą minučią. Ar galėčiau kalbėti dvi minutės, kadangi Provera nekalbėjo? Dėkuoju. Trumpai įvertinsiu situaciją ir pažvelgsiu į tai, kas atsitiko Sirijoje. 8 tūkstančiai gyventojų žuvo pastaruoju metu šimtai e, iš jų buvo vaikai, dviejų tūkstančių pasigendama, septyni tūkstančiai uždaitai kalėjimus, nėra vandens, nėra elektros, gyventojai negauna jokios pagalbos, kadangi sunkvežimiai nepravažiuoja, kurie veža humanitarnę e, paramą. Yra E, naudojama sunkioji artilerija, sunku padėti e, sužeistiesiems, taip pat yra pasitelkiami snaiperiai į pagalbą Irano e, ginkluotos grupuotės taip pat dalyvauja šiame smurto smurto veiksmuose, o juos remia Rusija ginklais. Koks atsakymas į šią situaciją? Vyriausiosios įgaliotinės pavaduotojas kalbėjo apie siūlomas priemonės, apie tai, kad reikia stiprinti opoziciją, numatyti sankcijas, daryti su Kinija ir Rusija ir taip pat reikėtų uh, pasistengti, kad į Hagos tribunolą pateik, patektų prezidentas. Jau rytoj reikia sustabdyti piliečių e, e, žudimą ir todėl ir kuo greičiau reikėtų atverti humanitarnės pagalbos teikimo koridorius. Jie e, reikėtų atverti apsuptus, išlaisvinti apsuptus miestus ir reikia užtikrinti humanitarnę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia. Mario David, jie dvi lepta. Dėkoju dabar Mario David dviem minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šie, šis parlamentas yra Europos demokratijos rūmai ir mes griežtai smerkėme e, Asado ir Sirijos armijos veiksmus nukreiptus prieš civilius gyventojus. Pagarba žmogaus žmogaus gyvybei turi būti pati pagrindinė vertybė ir visa tarptautinė bendruomenė turėtų daryti spaudimą Sirijai. Žudimai turi būti nutraukti. Čia nėra dėl ko dėrėtis. Demokratinė Sirija turėtų gyventi taikoje, joje turėtų būti gerbiamos mažumų teisės, žmogaus teisės. Todėl mes turime taikyti labai griežtas priemonės, kad ir toliau e, taikytume spaudimą Sirijos režimui. Iki šiol e, žuvusių skaičius pasiekė tūkstančius. Per tą laiką buvo, e, buvo e, paskelbtas Rusijos ir Kinijos veto. Abi šitos e, šalis tiesiog palaiko Sirijos režimą. Mes, tarptautinė bendruomenė, e, esame bejėgiai, bejėgiai negalime padėti Sirijos žmonėms. Taigi, bet kokiu atveju mes turėtume griežčiau elgtis su Asadu, turime bendradarbiauti su Arabų lyga ir e, paremti juos, kad jie nusiųstų taikos palaikymo burius į šalį taikus civiliai gyventojai ne, neturėtų toliau kentėti. Mes turime e, daryti viską, kad atsakingi už tuos baisumus būtų baudžiami. Kalbant apie tas valstybės, kurios palaiko Asado režimą, mes turėtume nutraukti bet kokius santykius su jomis. Čia aš turiuomenį Kiniją ir Rusiją. Dabar pusantros minutės ponė Marita Ulfskok. Eh, Pone pirmininkė. Siriją valdo režimas taikantis smurtą. Yra liudininkų tų įvykių Sirijoje, jie netgi yra atvykę į Strasbūrą, jie bendravo su mumis. Taigi mes žinome, tiksliai žinome, kas vyksta Sirijoje. Mes taip pat žinome, kad ten yra daromi nusikaltimai e, žmonijai. Ką gali padaryti ES? Vienas dalykas yra e, aiškus, neužtenka siūsti tik humanitarnės pagalbos, nors ji yra labai svarbi. Mes taip pat žinome, kad kariniai veiksmai taip pat nėra alternatyva jungtinių tautų rezoliucija yra svarbus dalykas. E, taip pat yra labai svarbu, kad jungtinės tautos kartu su kitais partneriais sukurtų platų politinį frontą, kad kuris galėtų veikti iš vien ir kad visa tarptautinė bendruomenė e, taikytų veiksmus prieš e, Sirijos režimą. E, Taip pat svarbus dalykas yra solidarumas. Mes turėtume daryti spaudimą Kinijai ir Rusijai. Bandome ieškoti įvairių galimybių, kaip būtų užkirstas kelias priekybai e, ginklams, tačiau kariniai veiksmai nėra alternatyva. Ta norėčiau pabrėžti. Dėkoju, ponia Ulfskok. Toliau ponas Lisek. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ministrė, komisijos nariai. Daug čia, kas buvo pasakyta, yra visiškai teisinga ir visi mes žinome, kad ši diskusija nepakeis situacijos Sirijoje. Nepaisant to, manau, kad mūsų žodžiai turi būti išgirsti. Mes turime reikalauti pokyčių. Pritariu ponui Kaminskijui, kad nėra prasmės kalbėti su prezidentu Asadu, tačiau turime kreiptis į jo ministrus, jo generalus, jo pareigūnus, jo policiją. Turime apeliuoti į visus, kurie žudo žmonės prezidento Asado įsakymu. Turime jiems pasakyti, jeigu jūs nenustosite žudynių, nenustosite žudyti savo žmonės, tai vieną dieną atsidursite Hagoje priešais tribunolą. Mes nepamiršime ir jūsų darbai bus visi užregistruoti. Turime apeliuoti į Rusiją, į Kiniją, turime jiems pasakyti, kad neįtų, neįtų tokiu keliu. Tai yra gėdos kelias. Tai yra nepriimtini veiksmai, ypač Europoje 21 amžiuje. Turime apie tai kalbėti Rusijos valdovams. Turime kreiptis taip pat į vyriausiąją įgaliotinę, į komisiją. Turime labiau padėti susiskaidžiusiai Sirijos opozicijai. Reikia renkti susitikimus opozicijai siekiant, kad jie apsijungtų ir teikti jiems paramą. Mes, e, nuolankus parlamento nariai, negalime tiek jau daug padaryti, tačiau mes galime įsteigti Sirijos remėjų grupę Europos parlamente ir reikšti savo solidarumą tiems, kurie kovoja su krūvinu Asado režimu. Ačiū. Toliau ponia Munė Munis dėl Urkyza. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė tarybos atstovė. Vakar įvyko susitikimas tarp ES ir Kinijos. gruodžio 15 vyko susitikimas su Rusija. Na, gruodžio 15 dieną e, Sirijos režimas jau buvo pradėjęs represijas prieš savo žmonės. Ir ar mes žinome, kad susitikimuose su tomis šalimis, kurios užkirto kelią rezoliuciją jungtinėse tautose, ar buvo kalbama apie tų šalių poziciją? ES turi pademonstruoti, kad ji yra tarptautiniu mastu svarbi, pademonstruodama galimybę padaryti įtaką tiems, su kuriais e, rengia darybas, kitaip mes būsime nereikalingi niekam. Rusija ir Kinija negali vertinti žmogaus teisų kaip suvereniteto ribojimo. Turime atidaryti humanitarinius e, koridorius, e, kad būtų žmonėms suteikta pagalba. Pirminkė, prašau dar poros sekundžių. Tarptautinis baudžiamasis teismas taip pat turi uh, imtis veiksmų, uh, kad būtų baigta priekyba ginklais. Ačiū. Toliau panas Donžonas. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Situacija Sirijoje yra pati rimčiausia ir skausmingiausiais iššūkis tarptautiniai bendruomeniai. E, sunkių ginklų panaudojimas bombarduoti savo šalį e, civilių žudimui negali būti toleruojamas. Tai yra nusikalstamas režimas, kurį lengva pasmerkti, tačiau sunku imtis efektyvių veiksmų prieš jį. Mes visiškai teisingai atmetame galimybę imtis karinės intervencijos kaip e, buvo Libijoje, tačiau turime ribotas galimybės. Yra sričių, e, kuomet galime prisidėti prie didesnės režimo izolacijos. Ponas Brokas tai minėjo, jis sakė, kad turbūt, tai turbūt tikroviškiausias požiūris. Pirmiausia, e, galime kalbėti apie sankcijas. Europos Sąjunga buvo viena pirmųjų įvesdama sankcijas, reikėjo sugriežtinti. Na, o kalbant apie diplomatinius kanalus, kas yra svarbu. Taip pat turime pasmerkti Rusijos ir Kinijos veto ir turime užtikrinti, kad tos šalis suprastų, jog tai yra ne tik nepriimtina, bet ir nesuvokiama. Ir toms šalims nieko gero neduos. Arabų lyga vaidina labai svarbu vaidmenį, imdamas iniciatyvos ir turime paremti juos, nepaisant to, kad ne visos jų galimybės e, per trumpą laiką yra įmanomos įvykdyti. Nepaisant to, turime žvelgti toliau negu būtinybė daryti spaudimą režimui Sirijoje, Iranui ir Rusijai. Yra ir humanitarinė būtinybė. E, e, būtinai reikia teikti medikamentus, tai yra moralinė pareiga. Turime užtikrinti, kad pasinaudotume savo svorių paremdami Arabų lygą ir užbaigti šias represijas. Tai yra skandalas. Eh, Dėkoju, Tanižan. Dabar Kreislė Dovlak. Jau 11 mėnesių Asado režimas tiesiog vedžioja pasaulį už nosies. Laiko kvailu o Ruso, Rusijos ir Kinijos veto tiesiog paskatins imtis masinių žudynių ir tiesiog užkurs didžiulį karo gaisrą. Mes negalime nieko padaryti, tačiau puikiai suprantame, kad sankcijas reikia griežtinti ir jeigu šitas režimas galvoja, kad galės išsilaikyti, tokios vilties jam nereikėtų suteikti ir tiesiog nešvelninti sankcijų, kadangi tas režimas anksčiau ar vėliau turės atsakyti prieš e, teismą Hagoje. O Rusijai taip pat reikėtų daryti spaudimą, kai kalbame su, e, der, dermės su Maroku dėl pasirašym, dėl, dėl susitarimo Nieko panašaus nevyksta, kai kalbame apie Rusijos ir Kinijos veto. Michaelis Galeris. Ką galime kartu nuveikti? Visi ES ir valstybėse narėse, kurie imasi politinės atsakomybės, turi pareikalauti iš Rusijos ir Kinijos atsisakyti veto iš Rusijos tikėtina daug daugiau, kadangi Rusija yra Europos tarybos ir uh, e, SBO organizacijos narė ir todėl negalima pritarti tokių Europai nepriimtinų veiksmų. Nepriimtina ir tai, kad Rusija ir toliau teikia režimui ginklus, Putinas ir Medvedevas turėtų sustabdyti tokią praktiką, kitaip jie turėtų patekti ir į tą nepagėdaujų asmenų sąrašį. Kodėl iš Damasko negalima e, išvesti karinių pajėgų, kodėl nesugebama to padaryti ir diskutuojama dėl smulkių dalykų. Derinkime savo veiksmus su Turkija, veikime bendrai ir iš vien, pavyzdžiui, įrengiant pabėgėlių stovyklas pasienyje su Turkija. Taip pat Sirijos opoziciją reikėtų paraginti pradėti politinį dialogą ir parašyti, paskelbti ketinimų protokolo deklaraciją dėl padėties po režimo žlugimo. Ir šiame pareiškime arba deklaracijoje turėtų mat, būti numatytas kelias bendram visų religinių bendruomenių sambuviai. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad žlugus režimui kaiminėse valstybėse prasidėtų pokyčiai. Pavyzdžiui, kad Libane taip pat e, būtų pamir, pajudėta iš sąstingio ir ten partijas reikėtų paraginti, kad jos uh, uh, karinėmis priemonėmis nepasinaudotų vakumo situaciją. Dėkuoju. Zala, vieną minutę. Ačiū, gerbiami kolegos. Reikia bendradarbiauti visose srityse, siekiant nuversti Asado režimą ir e, siekiant Sirijos visuomenės demokratizavimo. Pirma, reikia pritarti Arabų lygos planams, bendradarbiauti su Turkija, taip pat bendradarbiauti su Rusija ne tik jungtinėse tautose, bet ir dvišalių pagrindų bendradarbiaujant tarp ES ir Rusijos, taip pat bendradarbiauti su opozicijos pajėgomis ir renkti detalų Sirijos demokratizavimo planą. Ir penktą, bendradarbiauti ir su kokia demokratiskėmų režimų. Su BAT partija, kuri siekia Sirijos demokratizavimo Tai yra pamokos, kurias reikėtų išmokti iš Irako. Reikia užkirsti kelią islamistams patekti į valdžią. Tai yra tie pagrindiniai dalykai, kurių mums reikėtų siekti. Gžip. Situacija Sirijoje nėra. E, nie, niekam priimtina. Tačiau nieko naujo, kad, kai, kai girdime apie gyventojų kančias. Žmogaus teisų pakomitėtis pasmerkė veiksmus Sirijoje, siūsti tankus oro paėgas prieš savus gyventojus yra gėdingas faktas, tačiau tuo naudojasi tokie režimai kaip Sirijos. Rusijos ir Kinijos veto dar pablogino situaciją. Mes turime raginti šias valstybės pakeisti savo poziciją ir sustabdyti ginklų tiekimą į Siriją, ginklų, kurie po to naudojami prieš taikius gyventojus. Arabų lyga pasinaudodama jungtinių tautų mandatus, turėtų nusiųsti taikos užtikrinimo pajėgas. Taip pat labai svarbu žengti pirmąjį žingsnį užmesgant santykius su opozicija ir siekti, kad būtų sustabdytas žmonių žudimas. Demokratiniai pokyčiai turi prasidėti Bet visų pirma reikia pasmerkti tuos nusikaltimus, kuriuos padarė režimo atstovai. Tankai turėtų būti išvesti iš gatvių, politiniai kariniai išleisti ir iš kalėjimų ir suteikta galimybė gyventojams patiems apsispręsti, o mutarnė pagalba turėtų pasiekti savo paskirties tašką, tam reikia užtikrinti humanitarnės pagalbos koridorių veiksmingumą. Reikia išsaugoti žmonės, žmonės, kurie pateko į tragišką situaciją, yra sužeisti ir kurie yra reikalingi pilietiniai visuomenėje. Dėkuoju toliau, kor, ponia Korina Kretų. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pone. Situacija Sirijoje blogėja kasdien. Stebime žudimus miestuose, kur vyko žmonių sukilimas. Moteris, vaikai, nekalti žmonės, daugiau kaip 7000 aukų. Ši situacija negali tęstis toliau. Nors Rusija ir Kinija vetavo rezoliuciją Mes turime smerkti ir toliau tai, kas vyksta Sirijoje. Turime remti Arabų lygą ir daryti spaudimą Asado režimui, kad taikiai būtų išspręstas konfliktas. ES turi rasti sprendimus ir jeigu būtina taikyti papildomas sankcijas, kad e, būtų sustabdyta Sirijos žmonių priespauda. Ačiū. Kalos to vyma ton kirio Peter Stasny, ja dviejų lepta. Ponas Petris Ščiastnai. Ačiū, ponia pirmininkė. Girdėjome apie baisus uh, e, žiaurumus Sirijoje 11 mėnesių pagal jungtinės taikas, daugiau kaip 5000 žmonių nužudyti. Prezidento Asado krūvinais bandymais sustabdyti žmonių revoliuciją. Vakarų pasaulis kartu su Arabų lyga sprendžia, nesmerkia Sirijos vyriausybės veiksmus ir ragina prezidentą Asadą klausytis žmonių, atsisakyti valdžios ir parengti laisvus rinkimus, kaip jis yra žadėjęs praeitie. Tačiau tokius raginimus atmetė Rusija ir Kinija, E, saugumo taryboje balsuojant dėl rezoliucijos dėl Sirijos, įskaitant ir dėl sankcijų prieš prezidento Asado režimą. Aš pabrėžiu būtinybę toliau laiky, imtis diplomatinių veiksmų, kad būtų pakeista Rusijos nuomonė <clears throat> ir kad būtų paremta Sirijos visuomenė kovojanti už pakeitim pokyčius. Baronelė Ašton jau griežtai pasisakė šiame parlamente apie poreikį, kad Rusija pakeistų savo požiūrį į savo šalis vidurio rytiuose prieš krūminus veiksmus nukreiptus prieš piliečius. Aš pritariu baronienės veiksmams, siekiant padaryti įtaką Rusijos ambasadoriui Junktinėse tautose ir priversti jį suprasti, kad jie remia režimą, kuris tieka veiksmus netoli esančius nuo genocido. Tokie veiksmai Sirijoje yra netoleruotini ir turime daryti spaudimą Sirijos vyriausybei bei Rusijai ir Kinijai, kad jų požiūris pasikeistų ir kad būtų žmonės Sirijoje apsaugoti nuo jų pačių vyriausybės. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Zalevskis. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas ir ponai. Dar kartą Europos parlamente vyksta svarbi užsienio politikos diskusija. Ir dar kartą pane Ashton akivaizdžiai čia nedalyvauja. Aš sveikinu pirmininkaujančios Danijos atstovus esančius čia ir dėkoju jam už išsakytų žodžius, tačiau mums nerima kelia šalis, su kuria turime artimus santykius tačiau mūsų užsienio politikos vadovė diskusijoje nedalyvauja. Rusijos ir Kinijos veto šalių, kurios prisėmė atsakomybę Junktinių tautų saugumo taryboje, pakurstydama e, ugnį Sirijoje, jie prisėmė atsakomybę už šimtų žmonių žūti kai režimas deda dar didesnės pastangas, žudydama žmonės e, po, tų, e, po to veto. Rusai sako, kad jie nenori režimo pasikeitimo, nes e, jie mano, kad režimas yra legitimus, tačiau mes manome, kad režimas nužudęs 6 tūkstančius savo žmonių nėra legitimuotas, jis tą legitimumą yra pakirtęs. Antra, Reikia dėti daugiau ES diplomatinių pastangų, kad būtų e, suformuotas humanitarinis koridorius siekiant teikti pagalbą žmonėms, kurie, kurios jiems reikia, kad būtų sutikta parama aukoms sužeistiesiems. Būtent tai dabar turėtų daryti ES. Ačiū, ponia Zalevski. Toliau Ponas Jacekas Protasevičius, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Su didė, vis didėjančiu susierzinimu matome, kaip e, vyksta įvykiai Sirijoje. Kaip čia daug kas sakė, daugelis šioje salėje yra sunerime, o mes jaučiamės be, e, impotentai, žvelgdami į tūkstančių žmonių mirtis. Ar negalime padaryti daugiau negu iki šiol? Ar negalime taikyti griežtesnių sankcijų e, ginklų embargo? Gali būti, kad mes negalime daugiau padaryti, tačiau turime pavyzdžių pastaruoju metu, kaip tartautinė bendruomenė vieningai įmasi veiksmų diplomatinę ir karinę prasme ir pasiekė sėkmingų rezultatų. Ar ši diskusija turi kokią nors uh, tikslą, ar yra tikslas pritvirtinti ketvirtąją rezoliuciją dėl Sirijos? Taip, mes turime pareikšti solidarumą priespaudą kenčiantiems žmonėms ir Sirijos vadovams pasakyti, kad mes stebime, ką jie daro ir ketiname užtikrinti, kad jų veiksmai nebus nenubausti. Taip ir pasakyta rezoliucijoje, mes norime taip padaryti spaudimą Europos lyderiams, kad jie išplėstų sankcijas Sirijai, e, tiek diplomatinės, tiek ekonominės. Norime, kad būtų teikiama daugiau humanitarinės pagalbos kenčiantiems. Ir norime išreikšti savo pasirižimą santykiuose su Rusija ir Kinija, jas priversti padėti patvirtinti rezoliuciją jungtinėse tautose, kad būtų galima padėti nekaltiems žmonėms. Ačiū. Vicepirmininkė Prodasevičiau, ačiū, kad jums, jūs laikėtės jums skirto laiko. Toliau ponia Kolarska Bobinska. Szanowni e, Państwo, niedawno w Afrykę Północną przetoczyła fala protestów. Gerbiamas ponios ir ponai, pirmininkė, Šiaurės Afrikoje e, praužė protestai Afrikos e, e, e, išlaisvinimo pavasaris praėjo, o dabar matome, kad Sirijos vyriausybė ir toliau žudo taikius gyventojus ir vaikus. Tarptautinė visuomenė turi imtis veiksmų, jeigu būtina, netgi su jungtinių tautų o, m, m, pagalba. Reikėtų artimiausių metų užbaigti šitą konfliktą, tačiau ES turi dalyvauti šiame regione. Visada ES yra kaltinama vėlavimu, ypač sprendžiant su artimaisiais rytais susijusius klausimus. Todėl mes turime imtis konkrečių veiksmų ir artimiausioje vadovų taryboje valstybės narės turėtų pagalvoti, kaip reikės bendradarbiauti su opozicija po to, kai žlugs režimas. Reikia pagalvoti, kaip atrodys stabili ateities Sirija. Taip pat reikėtų tarti su Arabų lyga ir siekti užbėgsti, užkirsti kelią kitiems etiniams konfliktams, kad nepasikartotų situacija kaip Irake. Mes turime pasitikėti piliečių e, nuovoką kurie rizikuoja savo gyvybę siekdami išgelbėti kitų gyvybės nuo vyriausybės smurto. Mes parengėme deklaraciją raštu, kurioje turime išreikšti paramą šiem gyventojams. Mes turime išreikšti solidarumą tiems žmonėms, kurie pasisako už teisingumą ir demokratiją savo šalyje. Georgi Šeflin. Dvi minutės. Uh, you, President. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisarė. Mes sutinkame su tuo, kad tai, kad tai, kas vyksta Sirijoje, yra nepriimtina ir netoleruotina. Tačiau, man atrodo, reikia atsakyti į klausimą, kodėl nenorima nieko pakeisti ir kodėl taip tvirtai laikosi savo pozicijos Sirijos vadovai. Aš manau, reikėtų paaiškinti šitą fenomeną. Nereikėtų Sirijos vertinti kaip vieningos visuomenės. Ji yra labai susiskaidžiusi, penkios etnės grupės gyvena šalia viena kitos. Ir dabartinė grupuotė, kuri valdo, ji tiesiog atstovauja vienai etniniai mažumai. Dauguma anti-Asado judėjimo atstovų yra sunitai ir jie nėra prileidžiami prie valdžios. Todėl labai svarbu užtikrinti tokią daugumą valdžiuje, kad tačiau nėra garantijų, kad kitos mažumos bus turės prieigą prie valstybės valdymo. Tai kita vertus, žudimai tęsis toliau ir niekas negalės, nebus pat, pat, patenkintas nauja situacija. Labai svarbu užtikrinti visiems vienas galimybės. Dėkuoju Šöpflin, Luiza Makovei, dvi minutės. In Syria, civilians continue to die. Ačiū. Sirija civiliai žūsta toliau ir Junktinių tautų e, žmogaus teisų komisarė sakė, kad e, Homse situacija baisi. Daugiau kaip 300 žmonių nuo vasario pradžios jau yra žuvę. Žmogaus teisų taryba negali susekti tuo skaičiaus jau netgi. Vaikai grobiami, kankinami ir žudomi. Tai yra vyriausybės praradusios legitimumą prieš savo žmonės veiksmai. ES e, užšaldė e, turtą, įvedė vizų režimą e, individams ir e, juridiniams subjektams, tačiau tas sankcijas reikia didinti, reikia uždrausti prekiauti auksu ir e, brangakmeniais. Taip pat tuo pat metu reikia dirbti su humanitarinėmis organizacijomis, kad būtų galima įsteigti humanitarinius koridorius, kad būtų galima padėti žmonėms. Reikia padidinti tempą, daryti spaudimą Sado režimą, kad būtų nutrauktas smurtas, jis atsistatydintų ir būtų užtikrintas taikingas perėjimas prie demokratijos. Dėkoju, ponė Makovei. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponė Andrikėne. Ačiū, ponė pirminkė. Akivaizdu, kad pono Asado režimas vykdo nusikaltimus prie žmoniją, juos reikia suskalbi, sustabdyti, reikia kreiptis, raginti jungtinės tautas, žmogaus teisų tarybą, komis, žmogaus teisų komisarą, tarpinį teismą, kad būtų užtikrinti tas užtikrinti bausmė už tos nusikaltimus. E, Rusijos ir e, Kinijos veiksmai blokuojant rezoliuciją yra apgailestautini ir turi rimtų pasiekmių, kurie raginant režimą panaudoti netgi sunkiuosius ginklus prieš neginkluotus civilius. Dėl Rusijos ir Kinijos veto saugumo taryba negalėjo paremti Arabų lygų, lygos raginimo užtikrinti politinį procesą, kuris būtų vykdomas aplinkoje be smurto. Be abejonės matome, kad Asado režimą ištiko agonija. Todėl mes visiškai remiame baronienės aštuon diplomatinės pastangas, o mūsų tikslas yra e, apsaugoti Sirijos žmonių gyvybės. Ačiū, ponia Andrikinė. Toliau ponas Pašku. Spring... Bendras arabų e, pavasario vaizdas yra toks, kad Sirija suskaido e, a, e, arabų pavasario šalis. Jeigu, arabo, e, jeigu Asado režimo e, palaikytojai e, turi savo interesų, Rusijos interesai šiuo atveju yra labai aiškus ir Rusija e, tokiu būdu tampa vidurio artimųjų rytų region, dalyvauja artimųjų rytų regiono įvykiuose. Kaip bebūtų, e, dauguma tarptautinės bendruomenės smerkia Asado režimą ir Gerai. Kristina Oiland. Asada režimas turėtų patirti labai griežtas tarptautinės bendruomenės sankcijas. Apgalestautina, kad Rusija ir Kinija neprisijungė prie mūsų. Nors sankcijos pradėjo varžyti nusikalstamą režimą, reikėtų toliau e, tęsti paramą opozicijai. Labai svarbu žinoti, kad piliečių valia įveiks bet kokį stipriausią režimą. Kolegos plenarnėje sesijoje pateikė įvairiausių svarbių ir konkrečių priemonių, kurių reikėtų imtis. Ir aš tikiuosi, kad mes negaišime laiko ir suformuosime labai aiškę strategiją Sirijos adresu. Pane Dots. Pone pirmininkė, žvalgdami į Siriją, suprantame visą siaubą to, kas ten vyksta ir potencialą, kaip gali dar eskaluot, būti eskaluota ši katastrofa. Aišku, kad minimalus veiksmai e, Junktinių tautų rezoliucija buvo vetuota Rusijos ir Kinijos, todėl gyvybiškai svarbu daryti spaudimą, ypač Rusijai, kad ji pripažintų savo atsakomybę regione Jų veiksmai leido Asadui e, susilaukti paramos jo veiksmams. Tai yra didžiulė atsakomybė e, kraujo praleimo e, kontekste. Šiose, šiame parlamente parlamento nariai reikalauja, kad būtų atsirastų naujoji Sirija, bijamosi, kas gali būti toliau. Sirijos 2,5 milijonų krikščionių kurie mato, kas vyksta e, Irake ir e, Egipte, jie mato, kad e, religijos laisvė nėra naujos aušros dalis. Mes norime, kad Sirija išlaisvintų iš Sasado tironijos, bet norime, kad ir naujoji Sirija būtų tokia, kur visi galėtų gyventi, gyventi taikingai, įskaitant krikščionių mažumą. Ir kaip buvo sakyta, tarptautinės garantijos šiuo atveju yra labai svarbios. Ačiū toliau, ponas Melceris. Pone pirmininkė, man atrodo, kad e, Sirijos konfliktas tampa pavojingų religinių karų, kurio jau seniai buvo bijoma. Dabar atrodo, kad tikėjimo broliai galės atsikeršyti ir e, čia nereiktų pamiršti, kad bendra religija taip pat jungia Taip pat nereikia pamiršti, kad Sirijos, Sirijos režimas bando stiprinti savo pozicijas. Taip pat matome, kad ir Al-Qaida nori kištis įvykius Sirijoje. Žydru, mėlynųjų šalmų operacija, be atsižvelgianti Rusijos veto, neturi jokių šansų. Taigi ES turėtų daryti viską, kad e, negilintų to konflikto, nes e, re, religinis karas būtų žymiai sudėtingesnis. Dėkojame kolegai Melcer, dabar žodis Sovdal, kuris atstovauja e, tarybai ir po to suteiksiu žodį vyriausios įgaliotinės pavaduotojui. Dėkoju, dėkoju už puikias diskusijas, gyvas diskusijas. Žinoma, puikiai suprantama, kad situacija yra labai sudėtinga. Visi mes e, puikiai suprantame, kad negalima leisti toliau žudyti žmonės, E, sunkiaisiais pabūklais prie savo namų durų, kankinti ir leisti, kad jie dinktų be žinios. Gyventojai turi tiesiog pabėgti iš miestų, palikti savo namus. Taigi reikia pasmerkti tokius režimo veiksmus. Tačiau viena iš priežasčių, kodėl mes taryboje išnaudojome visas užsienio reikalų ministrų susitikimų galimybės ir aptarnėjome situaciją Sirijoje pagal išgalės. Mes turime suformavę savo strategiją. Jos esmė, kad mūsų vadovai nuolat galvoja, kaip padėti Sirijos gyventojams sunkioje padėtyje, kaip sustabdyti smurtą prieš valstybės gyventojus. Taigi visuose tarptautiniuose susitikimuose mes keliame šį klausimą Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, rytoj, kur bus balsuojama dėl rezoliucijos, taip pat bus smerkiami Sirijos vyriausybės režimo veiksmai. Labai svarbu, kad saugumo taryba taip pat tartų savo svarų žodį. Apie tai kalbėjo kolegos pasisakė čia. Taip pat būtina kritikuoti Rusijos ir Kinijos veto. Kaip gali būti e, tos valstybės pastoviais e, saugumo tarybos nariais ir tiesiog sudėjusios rankum, rankas stebėti, kas vyksta Sirijoje. Mes priminsime Kinijai ir Rusijai tą atsakomybę. Taigi ne tik tai Europos Sąjunga, bet ir Arabų lyga ir Turkija turi daryti spaudimą. Tos e, dvi valstybės galbūt turės aiškiai išsakyti savo argumentus pasaulio visuomeniai. 24 dieną mes dar kartą išreikšime savo nuomonę, kad reikia stabdyti prievartą ir smurtą. Mes tęsime tai, ką darėme visuose tarptautiniuose formuose. Mes užsienio reikalų ministrai ir vyriausiai įgaliotiniai darys tą patį. O dėl konkrečių veiksmų yra keturios veiksmų galimybės, kurias mes turėtume toliau išnaudoti. Pirma, buvo pasiūlyta Arabų lygos valstybių nusiųsti taikos užtikrinimo paėgas, tačiau nežinia, kaip tai bus galima padaryti gavus jungtinių tautų pritarimą. Be to yra pasiūlyti humanitės pagalbos teikimo koridor, koridoriai. Aš, žinoma, neprieštarauju tokia idėjai, tačiau tarptautinė visuomenė turėtų palaikyti šią idėją. Reikia būtinai kovoti už tokių koridorių išsaugojimą. Ir trečia, kai kurie pasisakiusieji kalbėjo apie būtinybę išvengti pilietinio karo. Tačiau toks pavojus išlieka. Todėl reikėtų atsargiai vertinti tą siūlymą teikti opozicijai ginklus. Todėl aš manyčiau, kad ši diskusija dar kartą patvirtino mūsų požiūrį. Mes pritarėme sankcijų variantui. Reikia pritraukti prie sankcijų mechanizmo daugiau struktūrų, daugiau organizacijų, valstybių ir netmesti nieko. Mes ir toliau stengiamės bendradarbiauti kuo tvirčiau su opozicija ir užtikrinti, kad ji nesiskaidytų. Taip pat norėčiau grįžti prie vieno aspekto, prie alternatyvos Asadui Kai kas kalbėjo, kad ekstremizmas yra vienas iš variantų, tačiau aš manyčiau, kad Sirija nori gyventi kaip ir visas pasaulis ir nori surasti tinkamą alternatyvą. Aš manyčiau, kad bet kuri valstybė pasisako už ekstremizmą ir religinį diktatą. Reikėtų prisiminti ir Tunisą. Aš dėkoju už šią diskusiją, priimsiu domin jūsų pasiūlymus, aptarsiu juos su vyriausiaja įgaliotinė ir pateiksiu juos formuluojant mūsų bendrą ES poziciją ir siūlant sprendimo variantus. Yra pateiktos, pateikti šeši šios rezoliucijos pakeitimo variantai, balsavimo.